Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was a bit late this morning. Labadiena, atsiprašau, kad truputį vėluojame. Gal galėtumėte patvirtinti darbo atvarkę? Pirmininkės pranešimai visiems primenu, kad posėdis transliuojamas internetu, turime savo komiteto naujienlaiškį paskelbę naują. Gal galėtume patvirtinti ir pereito posėdžio protokolą, jeigu iki, to, iki posėdžio pabaigos nebus prieštaravimų, laikysime, kad galutinai patrumt bus patvirtintos protokolas. Toliau mes turime svarstyti kompromisinius pasiūlymus pranešimui. apie mūtų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinę sistemą. Steksi žodį pranešėjai, turime dešimt kompromisinių pasiūlymų, jie e, atspindi poreikį e, atspindėti, kad e, automatiškai įmonės nesistengia pažeidinėti taisyklių ir kad reikia atsižvelgti į kitus veiksnius. Taigi atsižvelgiama į valstybinorių norą turėti daugiau lankstumo, elgtis propor proporcingai. Propor ir suteikti galimybę baudžiamasias sankcijas taikyti tada, kai to reikalauja bylos sunkumas. Taigi, e, draugės kitomis frakcijomis paruošiau kompromisinių pasiūlymų, nukrypau šiek tiek e, nuo pirminio pranešimo, e, atskiriant baudžiamasias nuo nebaudžiamųjų sankcijų, aš numačiau tam tikrą viršutinę ribą, tai remiasi valstybių narių E, praktiką. E, dėl sankcijų lygio kompromisinis pasiūlymas dar e, nesulaukė bendro pritarimo, tad aš siūlau atsisakyti viršutinės ribos labai nežymiems pažeidimams. Aš manau, kad siekiant šitą būkštą išskladyti, užtektų uh, tik tai minimalaus arba žemo lygio slengščio. Tačiau, kai kalbam apie rimtesnius pažengimus, e, jeigu nebus minimalaus lygmens, e, tai bus neveiksminga. Dėl pačių lygių, kodėl nuo 50 iki 100 procentų numatytas spektras. Tai atitinka valstybių narių dabartinę praktiką, kai jos taiko šį kriterijų dėl e, muito vengimo. E, mes suteikėme valstybėms narėms e, šiek tiek lankstumo, o pernelik didelis lankstumas bendroje rinkoje įmonėms nustatytų nelygės veikimo teisės. Taigi aš tikiuosi, kad atsižvelgiant į kompromisų lygį iš visų pusių, aš manyčiau, kad komis, komitetas galėtų pritarti tiems kompromisiniams pakeitimams. Kas pirmiausia, Roberto ar Antonijo kalbės? Paskubėjau, Roberto pirmiausia. Dėkui, ponė pirmininkė, visų pirma, ačiū Kajai už uh, tai, kad puikiai padirbėjo tobulindama šį pasiūlymą ir kad įtraukė kiek įmanoma daugiau šešėlinių pranešėjų pastabų. Nepaslaptis, kad daug iš mūsų tame tarpe ir mūsų frakcija turėjom daug išlygų dėl pirminio komisijos pasiūlymo. Todėl e, vertiname pastangas siekti sutarimo tarp atskirų frakcijų. Pranešėja taip pat žino, kad iš mūsų pusės lieka tam tikrų būkštojimų, daugiausia susijusių su subsidiarumo principo taikymu. Norėtume valstybės narėms ir jų institucijams palikti pakankamai lankstumo, tuo pat metu užtikrinant, kad šis pasiūlymas vis tik susistemintų e, sankcijas e, muitinės taisyklių e, pažeidimuose. E, kalbant apie 11 straipsnį, e, kur yra padaryti pakeitimai susiję su nedideliais pažeidimas, kuriuos atlieka VMI Mums atrodo, kad valstybių narių kompetitingos institucijos pačios geriausiai gali nuspręsti, kokie pažeidimai ir kokios sankcijos yra reikalingos kiekvienu atveju. Todėl ir galvojame, kad e, toms institucijams reikia suteikti kuo daugiau lankstumo, kad jos tinkamai galėtų veikti. E, šiame teisėkuros e, etape mes nenorėtume jau teikti savo norų dėl galutinio rezultato. Mes suprantame, kad būtent galutinis tekstas, šis tekstas atspindi įvairių frakcijų būkštavimus, tačiau manytume, kad toliau dar galima būtų tobulinti šį pasiūlymą ir tada jau valstybės narės taryboje galėtų susitarti, kaip toliau veikti. Aš manau, kad reikia dar e, patobulinti tam tikrus niuansus, kad galėtume niuansuotai šiame komitete balsuoti dėl šio pranešimo. Mes palaikome nuolatinį ryšį su pranešėja ir dar kartą norime jai ir kolegams padėkoti už jų norą siekti tam tikro sutarimo ar bent jau daugumos požiūrio šiame komitete. <clears throat> kas kalbėtų socialistų frakcijos vardu. Šešėlinės pranešėjos nėra, tai tada Dan Dalton. Dėkuoju, Viki. Mūsų akimis žiūrint, mes e, niekada e, nepritarėme komisijos pasiūlymo pagrindiniai premisai. Tad e, pro, iš subsidarumo požiūrėjo taško mums kilo labai daug problemų. Tuo pat metu EPP pasiūlymai e, e, minimalių sankcijų nustatymas sumažinimas iki nulio leidžia mums panalizuoti šį pasiūlymą ir pažiūrėti, ar negalėtume jam pritarti. Bet aš bijau, kad tokiu būdu vis tiek mes priimame premisą, kad ES dėl šio, šios viršutinės ribos galės apsispręsti kada nors. Ir čia turime elgtis atsargiai, nes skaitmeninėme pasaulyje visą laiką kalbame apie bendrą skaitmeninę rinką, Ir šiame pasaulyje e, daiktai perkami internetu iš už ES. Jeigu perkate iš JAV ir pirkinys virš šimto eurų, jūsų duris pasibeldžia muitininkas ir sako, reikia susimokėti muitą. E, socialistų pasiūlymas e, nustatyti 7500 eurų baudą, nors jūs porą batų parsisintėte iš JAV, vargu ar yra priimtinas. E, tuo e, neįtikėtinu atveju, jeigu Brexit įvyktų, iš Junktinės karalystės nebegalėtumėte nusipirkti į Belgiją net ir obolio. E, Vis tik tai analizuojame EPP pasiūlymą dėl e, minimalių sankcijų. Pažiūrėsime, ar galėtume jam pritarti, bet, kaip sakiau, pačios pirminės premisos mes nenorėtume pripažinti. GUE frakcijos vardu nėra, norinčių kalbėti žaliųjų vardu. Ar yra norinčių pasakyti Andrės Švop? Ne. Ne žaliųjų vardu. des äh, WTO-Gerichts gar nicht anders konnte, als einen Vor Mes äh, kalbame apie tai, kad e, e, niekas iš e, OMC grupės negalėjo pateikti nieko daugiau kaip tik pasiūlymas. Kažkas vyksta netaip su vertimu. Į anglų kalbą nėra verčiama per antrą kanalą, nesigirdi anglų kalbos. Atrodo, kad lenkų kalba girdisi. Pirmininkė, negirdi anglų kalbos. Ar prancūzų kalbos klausantieji gerai girdi, kiti kanalai gerai girdi? Tada pradam iš naujo. No English. That's, yes, that's better. Thank you. Should we try that again? Andres, please will you speak for the EPP? Dar kartą pabandys Andrės, EPP frakcijos vardu, ne žaliųjų vardu. Ja, also nochmal, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, dass die Europäische Kommission nach der Entscheidung des WTO-Gerichts gar nicht anders... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Europos komisija e, po teismo sprendimo neturėjo kito varianto, kaip tik tai teikti pasiūlymą, kad būtų pakeista muitų įmoka ir muitų teisės sankcijos Lygiai taip pat aišku, kad valstybės narės šio pasiūlymo nevertina itin palankiai. Trečias dalykas, ir tai mane šiek tiek nustebina, kad ši yra tas, kad e, šiam pasiūlymui pasirinkta tokia keista forma komisijoje. E, pranešėja akivaizdžiai siekia e, rasti gerą kompromisą, kuris atspindėtų realią situaciją. Tai yra visiškai pripažįstama, bet to kalbame apie uh, laisvanoriškumą, Bet aš norėčiau štai kaip pasakyti, kai Europos komisija atėjo į komitetą ir bandė pristatyti muitų teisės strategiją Europos Sąjungoje, man asmeniškai ir mūsų frakcijai susidarė įspūdis, kad yra visai neaišku, kaip ta strategija atrodys. Ir norėtumėm, kad ta diskusija pavyktų, nes galų galegi e, muitų teisė yra uh, E, valstybių narių kompetencijos rytis ir Europos komisijos pateiktas pasiūlymas neišvengiamai turi atspindėti Europos valstybių interesus. Ir manau, kad dėl to gali iškilti problemų. Dabar pasiektas kompromisas, kuris yra pateiktas dėl šio pasiūlymo, yra pakankamai geras ir eina teisinga linkme. Ačiū. So I think I heard a request from the... Aš girdėjau pasiūlymų iš EPP koordinatorius, kad reikėtų pakviesti už muitus rytę atsakingą komisijos narį, kad mūsų komitete kartu su juo galėtumėm aptarti muitinių klausimus. Ir žinome, kiek daug problemų iškilo dėl ES muitų kodekso. Mano nuomonė, tai būtų protinga. Žiūrėsim su koordinatoriais, ar galima tą įgyvendinti. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ar iš komisijos kas nors norėtų kalbėti? Taip, komisijai žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad e, su dideliu susidomėjimu ir pasitenkinimu stebime kaip jūs baigėte pasiekti poziciją dėl šio svarbaus dosie. Suprantame, kad jis yra labai sudėtingas. Ir aš atkreipiu dėmesį tai, kad jūs žadėjot pasikalbėti su koordinatoriais apie galimybę pasikviesti Europos komisijos narį į komitetą. Ačiū. All... Ačiū. Iš e, suinteresuotų subjektų mes vis gaunam daugybės klausimų susijusių su muitais. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad negalima išsinuomoti uh, automobilio arba įvažiuoti į kitą ES šalį, jeigu nesi ES pilietis. Tai yra, tiesą sakant, uh, pritrenkiantis faktas mums, kurie jau daug metų šioje srityje dirbame. Mano nuomonė, tai yra absoliutus uh, e, piknaudžiavimas padėtimi Europos komisija neteisingai vertina padėtį ir mes turim išgirsti daugiau informacijos. Na, Pone Kalas, nedaug ką ir galiu pridurti, nes žinau, kokia mūsų padėtis ir aš pati e, tuos du kompromisus vis dar rengiu. Parengsime galutinį pasiūlymą, e, su, labai atidžiai tą darysime. Ačiū, tada siūlau perėti prie kito klausimo. E, kompromisinių pakeitimų ir pakeitimų E, dėl e, įgaliojimų susijusių su trišaliu dialogu apie 2017 metų biudžetą. Dėl to balsuosime rytoj. 19 pakeitimų yra pateikta ir 4 kompromisiniai pakeitimai. Pone Jekonsari. Ačiū, ponė pirmininkė. E, heti alkuun lämpimät kiitokset. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už itin gerą bendradarbiavimą. Kaip pirmininkė ką tik sakė, pateikta 19 pakeitimų. Mes tuos pakeitimus e, sutelkėme į penkis kompromisinius. Mano nuomonė pasiektas e, subalansuotas rezultatas. Komiteto nuomonėje parašėme, kad 2017 m. ES biudžeto požiūrių akivaizdžiai pastebima e, parama žiediniai ekonomikai ir labai gerai e, organizuojama vartotojų apsauga. Šiokių tokių pakeitimų dar reikės įvesti, ypač reglamente dėl vartotojų apsaugos. E, šią sritį mes turime tin atidžiai stebėti. Didelę balsų daugumą buvo pritarta tam, kad mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį reikėtų pabrėžti. Šios įmonės turėtų gauti galimybės, e, gauti kreditus tiek, kiek reikia. Bet aš e, savo ruoštų noriu tik kol kas padėkoti šiandienas pranešėjams. And... Labai ačiū. O dabar Doris. Atsiprašau, Antonijo Lopes Sturis. Dėkui, pirmininkė. Ačiū poniai Jakonsari. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūsų biuras taip praktiškai padėjo mums rengiant susitarimą. Galų gale mums pavyko parengti gerai pasvertą dokumentą, kuris yra naudingas šiam komitetui. Nuomonėje surašytos pagrindinės mintys e, yra patarimai e, biudžeto komitetui, galvojant apie e, vartotojų apsaugą ir vidaus rinkos apsaugą. Bendras pirminis tekstas jau buvo labai gera dirba tolesniam darbui, iš viso buvo pateikta 19 pakeitimų, juose išriškėjo kai kurie aspektai ir niuansai. EPP frakcijai buvo labai svarbu išlaikyti antrosios dalies dvasę ir išbraukti nuorodas į kitų komitetų kompetencijos rytis, pavyzdžiui, migracija. Todėl aš dabar visiškai remiu pirmąjį kompromisinį pakeitimą, kuriame yra, e, iš kurio yra išbrauktos nuorodos į sritis, kurios mums buvo nepriimtinas. Dar vienas dalykas, kurį mes norėtume pabrėžti, vartotojų apsaugos tinklo reikšmė ir bendrosios rinkos formas nuomonės 7 ir 9 dalis. Niekuomet nepamirškime, kad mūsų kompetencijos rytis yra vartotojų apsauga. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kaip svarbu paminėti nuorodą į žiedinę ekonomiką antrojoje dalyje, laikantis 2015 metais EPP e, frakcijos suvažiavime priimta rezoliucija. Ten buvo kalbėjome apie e, žiedinę ekonomiką. E, ten surašytos mintys tampa tik labiau aktualios ir aš manau, kad mes tą padarysime. Ir dėkuoju šiandienos pranešėjams už tai, kad padėjo šį pranešimą patobulinti. Ačiū. Ponas Dalton. Ačiū, Viki. E, mes, mūsų frakcija, apie tai nepateikėm jokių pakeitimų. Mes e, tik tai siūlėme išlaikyti viršutinės ribas, bet kol kas apie tai dar nėra rašoma dokumente, todėl nes negalėsime jo paremti. Gali būti, kad biudžeto pranešimų procesas bus sudėtingas ir iškils šiokių tokių nepatogumų. Mes e, remiame biudžetą bendrausios rinkos interesams, nes mūsų nuomonė tai yra naudinga daryti, bet dabar matome, kad kiekvienas komitetas tik tai pateikia pageidavimų sąrašą, kokiu dar išlaidų reikia padaryti. Ir panašu, kad taip mes pasinersime tik į senas problemas, kai ES tik leis daugiau ir daugiau pinigų, pamirždama sutelkti dėmesį į tai, kas yra naudingiausia ir pats procesas praranda savo vertę. Jeigu mes, mano nuomonė, to nepripažinsime, tai mes tik dar daugiau išleisime vidaus rinkai ir teks mažinti biudžetą kitoms sritis, kurioms, sritims, kurios galbūt mūsų akimis atrodo mažiau vertingos. Deja, tai e, nėra naudinga, nes dabar mes bandome vėl iššokti į tą pačią e, duobę, kai prašome tik vis daugiau ir daugiau pinigų. Nors prats pranešimas ir yra geras, dėl to, kad nėra įrašytas mūsų pageidavimas, mes jo negalėsime paremti. Ačiū. Dieter's not here from Ditos nėra iš Alde frakcijos. Ar kas nors norėtų guje ar žalių vardų, ar dar būtų narių norinčių pakomentuoti? Tuomet jau grįžtam prie ponios Liza Jakonsari. Dėkuoju pirmininkė. aš buvau teisi, neprieimusi ECR e, e siūlomų pakeitimų. Kadangi nėra daugiau papildomų pakeitimų siūloma, labai sunku diskutuoti. Antras dalykas tai tema, kuri reikalauja labai išsamių diskusijų. Tai susiję su mūsų tiesioginiu darbu. Mes norime užtikrinti didesnį lankstumą ir tai nereiškia lėšų didinimo. Kai kas čia kalbėjo apie, apie lankstumą, būtent siekdami lankstumo mes ir, mes ir dirbame. So are... Dėkoju. Balsuosime rytoj ryte. Einame toliau. Šiek tiek. Šiek tiek užbėgome į priekį. Ponas Zulė, ar, ar yra čia ponas Zulė? Klausimas tarp valstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje. Ar yra ponas Zulio? Yra, puiku. Taigi nuomonė bus pristatyta dėl tarpvalstybinio interneto turinio paslaugų perkeliamumo vidaus rinkoje. Tai reiškia, kad galima su savim kartu vežtis ir savo skaitmeninį turinį keliaujant Europos Sąjungoje. E, mes svarstome, Marko, jūsų nuomonės projektą. Prašau, žodis jums. Prezidentė. Ačiū pirmininkė. Komisijos reglamentas užtikrina skaitinio turinio perkeliamumą ir tas pasiūlymas yra aiškus ir trumpas, to pasiūlymo projektas. Pasiūlyme pasiūlymas yra gana glaustas ir aš atsiribosiu tik keliais klausimais, kur reikia patikslinimo. Pirmiausia, mokėjimų grinais pinigais egzistavimas reikalauja, kad tiekėjai garantuotų perkeliamumą. Tai reiškia, jog paslaugų tiekėjai turi e, pasitikrinti, kurie valstybės narė yra teikiamos paslaugos, kad būtų užkertamas kelias piknaudžiavimui. Mokėjimai negrinaisiais pinigais neturėtų patekti šio reglamento taikymosi sritį. Ir sutarčių sudarmas reikalauja tam tikrų, tikros informacijos apie gyvenamąją valstybę narę. Reikėtų šalinti, mažinti kliūtis, kurios neleidžia ES piliečiams pirkti paslaugas ir prekes. Mes turime šalti tas nuostatas, kurios yra prieštaringo pobūdžio, taip pat šiame kontekste turime atsižvelgti į autorių teisų apsaugą ir užtikrinti finansinį e, tvarumą audio e, vizualinėje sistemoje. Reikia išsaugoti to turinio įvairovę, kurią turime ir užtikrinti, kad piliečiai gautų kuo daugiau naudos. Tarp valstybinis perkeliamumas neturi virsti visos Europos lygio licenciją. Dėl to buvo atliktas vertinimas po to, kai įsigalios šis reglamentas ir ten bus e, įvertinama visa rizika ir pavojai, kad nekiltų e, tam tikrų nesuderimumo e, dalykų tarp paslaugų tiekėjų, autorių teisų turi ir taip toliau. Reglamente mes turime aiškiau apibriežti, ką reiškia gyvenamoji valstybė narė. Nenorime, kad liktų spragų teisės akte, nes tai susilpnintų pačio reglamento naudą. Turime apibriežti, kas yra nuolatinė gyvenamoji vieta. Ir manau, kad reglamente yra pakankamai kriterijų siekiant vienareikšmiškai, vienareikšmiškai apibriežti, kas yra nuolatinė gyvenamoji vieta ir tokiu būdu užtikrinti perkeliamumą. Mes turime užtikrinti, kad viskas tinkamai veiktų, dėl to reikia parengti kriterijų sąrašą, jį išplėsti per deleguotusius teisės aktus ir tas sąrašas turėtų būti prieinamas, kad būtų galima juo naudotis, pasitikrinti tą sąrašą. Gyvenamosios valstybės narės nustatymas turi būti aiškus ir tai turi leisti asmenims pateikti paraiškas ir dėl kelių gyvenamųjų vietų. Tai turėtų būti nuolat užtikrinama informacija, o kai kalbam apie perkeliamumą, reikia apsiriboti tam tikrų konkrečių dienų skaičių, skaičiumi ir tai neturėtų sukelti pavojaus tam tikrų kategorijų piliečiams. Tie žmonės, kurie keliauja atostogų tikslais, studijų ar, ar darbiniais tikslais, turime suteikti jiems galimybės per keliamumo. O turinio tiekėjai, kurie teikia turinį be užmokesčio, jie turėtų, jiems, jie turėtų, jiems turėtų būti suteikiama galimybė teikti tokias e, paslaugas reglamente, nustatant konkrečius kriterijus. E, taip pat būtina vengti piknaudžiavimo ar ekonominės žalos, kurie galėtų būti padaroma turiniui. Tarp valstybinis perkeliamumas reikalauja sutarčių dėl internetinių paslaugų teikimo ir Čia vėlgi reikėtų remtis nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymu. Taip pat reikia e, terminus nustatyti 12 mėnesių. Tai tiek aš norėjau paminėti dėl šio pranešimo ir aš mielai dalyvausiu diskusijose su, šeši, su kitais šešėliniais pranešėjais. E, mano galva, tai yra labai išsamus pranešimas, puikus komandinis darbas ir mes galėsime jūrių komitetui pateikti tikrai tvirtą, subalansuotą tekstą. Dėkuoju. EPP mm, Roberta, prašau. Kaip jūs sakėte, aš Eva Palanova pakeičiu šiandien, kur yra PP šešėlinė pranešėja šią temą. Eva norėtų padėkoti pranešėjui ponui Dzulo už puikiai parengtą pranešimą, jis tinkama linkme, mes rengėme labai tikslingą, tikslinį e, dokumentą, priemonę, kuri leistų užtikrinti perkeliamumą bendrojo rinkoje. Nebūtina įtikinėti, kad per keliamos turėtų būti nauja taisyklė. Tekste yra patikslinima, jog tam tikro privalomo mokesčio mokėjimas tam tikrose valstybės narėje neturėtų būti vertinamas kaip, kont, kaip kontraktas, kaip sutartis šiame teisinėme dokumente. Kitas dalykas. Nuolatinis intelektinės nusavybės teisių tikrinimas taip pat turėtų būti užtikrinamas ir reglamente numatyta opt-in galimybė. Patikrinimas turėtų būti turėtų užtikrinti mm, internetinio turinio paslaugų teikimą. Ir jeigu tokia galimybė naudojasi vartotojai, bet jeigu jie negali patvirtinti savo IP adresų, tai tuomet pasiekme yra mm, mokamos paslaugos ir 14 pakeitime reikia patikslinti, kad optin yra viskas arba nieko pasiūlymas. Turime užtikrinti, kad paslaugos tiekėjas negali rinktis, ko, pagal kokias nuostatas jisai užtikrinti savo veik, veiklą. Patikrinimo procesas taip pat yra svarbus. Patikrinimo sistema turi būti paprasta tiek vartotojui, tiek paslaugos teikėjui. Mums reikia tokios sistemos, kuri būtų lengvai suprantama ir kuri veiktų, atsižvelgianti tai, kad dabartinėme IP adreso technologijos, kurios naudojasi daugelis paslaugų tiekėjų, jų jau pakanka nustatant, patvirtinant nulatinę gyvenamąją vietą. Dėl įsigaliojimo norime kompromiso tarp 6 ir 12 mėnesių. Eva taip pat norėtų padėkoti visiems ir toliau e, pasirengusi dirbti su pranešėju ir kitais kolegomis prie šios svarbaus dosie. Ačiū. Nikola Dantį, prašau. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponui Zulo už parengtą pranešimą. Mano manimu, tai yra puikia galimybė Perkeliamumas yra labai puikiai galimybė, mes jau tai minėjome pirminėse diskusijoje, mes išsakome tvirtą paramą komisijos iniciatyvai, kuri suteiks ES vartotojams daugiau galimybių naudojantis savo įsigytų skaitmeninių turinių keliaujant į užsienį. Kitą savaitę mes ketiname toliau dirbti, gerinti reglamento tekstą, taryba taip pat dirba prie šio teksto jau keli mėnesiai ir mes turime užtikrinti, kad vartotojai galėtų visiškai naudotis perkeliamumo nauda, tuo pačiu e, užkentant kelią piknaudžiavimui. Turime taip pat apsaugoti ir vartotojų privatumą. Dėl to reikia nustatyti tinkamą pusiausvyrą. Pusiausvyrą tarp apribojimų iš vienos pusės ir galimų piknaudžiavimų iš kitos pusės. Tie piknaudžiavimai gali kilti iš kai kurių veikiančių šalių pusės. Svarbiausia tema, prie kurios turime dirbti ateinačią savaitę ir taryba prie to nemažai padirbėjo, tai yra aiškiai apibriežti nuolatinės gyvenamosios vietos savoką su tuo yra susijusi, vis, susijęs visas reglamentas, sukasi aplink tą savoką ir tą temą. Ir teisinė fikcija yra sprendžiama būtent e, naudojant aiškę e, apibriešti. Tai, tai suteiktų e, teisės aktų leidėjams ginti vartotojų teisės. Reikia nustatyti aiškius kriterijus, kaip būtų galima tai patikrinti ir šiandien mažą darbą nuveikė taryba. Kaip jau minėjau, Turime nustatyti aiškiai apibrėžiamus kriterijus, kuriuos būtų lengva taikyti praktikoje. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų daugiau aiškumo dėl gyvenamosios vietos nustatymo tos šalies, kuri e, naudojasi paslaugomis. Tarybos darbas yra geras išeities taškas, o dabar mes turime atlikti savo darbo dalį, nes kai jau aiškiai apibrėšime ir nustatysime gyvenamąją vietą, daugybė kitų dalykų atkris. Pavyzdžiui, apribojimas laiko prasme. Mes e, pradžioje prieštaravome tam, tikrams, tam tikriems e, laiko apribojimams. Tuomet, kai asmuo yra išvykęs į užsienį, kad jis galėtų naudotis e, skaitmeninėmis paslaugomis, būtų klaida nustatyti tokius apribojimus laiko prasme žmonių sekimas, e, nustatymas jų judėjimų Europos Sąjungos viduje pažeidžia jų privatumą. Dėl to turime atlikti nemažai darbo dėl gyvenamosios vietos apibriešties nustatymo. Kitas dalykas - tai galimybė naudotis deleguotaisiais teisės aktais. Tai leistų komisijai ateityje pakoreguoti kriterijus, pagal kuriuos yra nustatoma gyvenamoji vieta. tai būtų siejama su naujomis formomis, kurios galėtų atsirasti. Arba būtų labai detalus sąrašas sudaromas ir įtraukiamas į patį reglamentą, čia kita alternatyva. Turime dėl to apsispręsti ateinančiomis savaitėmis. Kol kas neturiu iš karto atsakymo spontaniško į šį klausimą, bet galbūt pirmenybė teiktume, kaip parlamentas tai dar iš pradžių, nustatyti tokius kriterijus, kurie prisidėtų prie lankstumo. Ir paskutinė pastaba dėl nemokamo turinio tiekėjų. Tokia galimybė turėtų būti išlaikoma ir tokie patys kriterijai turėtų būti taikomi nemokamų paslaugų tiekėjams, kaip ir mokamų paslaugų tiekėjams. Tokia galimybė turėtų būti teikiama daugeliui e, nemokamų paslaugų tiekėjų įvairiose šalise. Svarbu būtų tik užtikrinti, kad tie tiekėjai atitikti tuos pačius kriterijus, kurie yra taikomi mokamų paslaugų tiekėjams, mokamo turinio tiekėjams. Svarbu dirbti sparčiai, kad galėtume kuo greičiau patvirtinti šį reglamentą. Praradome šiek tiek laiko praėjus pastariausiam savaitėm ir mėnesiais. Dirbome prie konkurencijos klausimo, o dabar turime dirbti energi, energingiau. Nemažai techninių problemų taip pat iškyla, kartais trūksta ir noro leisti e, vartotojams naudotis internetiniu turiniu ir, užsienį, ir užsienyje. Turime dirbti sparčiai ir negalime tenkintis 12 mėnesių laikotarpiu, kurį rašė tarybai savo tekstą. Reikia dirbti sparčiau. Parlamentas turi kalbėti garsiai ir aiškiai, kad būtų galima pasiekti tikslų jau 2017 metais Kaip ir raumingo srityje, taip ir perkeliamumo srityje mes turime judėti į priekį. Ir tai būtų labai naudingas stimulas turinio teikėjams, kad jie taip pat spartintų savo darbą. Tokiu būdu užtikrintume, kad Europos, Europos Sąjungos piliečiai kuo greičiau naudotųsi šio reglamento teikiamą naudą. Ačiū. Okay, so Emas McLarkin nėra, bet Dan Daltonas ją pakeičia, suteiksim žodį jam. Dėkuoju tikrai, aš vietoje Emas šiandien pasisakinėjau, ji mūsų šešėlinė pranešėja. Visų pirma, mano, mano pozicija yra labai keista, ypač išklausęs anksčiau kalbėjusius. Pirmiausia, ačiū komisijai už mūsų nuomonę gerą pasiūlymą, taip pat ačiū pranešėjai ir EPP bei socialistų frakcijų pastabas. Daugumai iš jų galiu pritarti. Aišku, velnės slepiasi smulkmenuose ir yra keletas dalykų, kuriuos reikėtų paminėti. Visų pirma, mm, kad e, reglamentas leistų pasinaudoti jo galimybėmis kaip ir nemokamo turinio teikėjams. Dėl 3b straipsnio nuostatų tai gali būti sunku ką padaryti. E, nereikėtų sutarties galimybės įtraukti automatiškai, bet turėtų būti numanoma, numatoma galimybė tikrinti. Tikrinimas be jokios abejonės yra esminis dalykas jokio laiko termino čia neturėtų būti, Antraip, jeigu leidžiate perkelimą tik tai tam tikram laisvai e, e, laiko tarpai, tai apskritai negalime kalbėti apie perkelimumą. Taigi, mm, patikrinimą turime dar labai rimtai svarstyti dėl 17 pakeitimo. E, perkelimumas neturėtų vesti prie sutarčių persidėrėjimo, tas yra aišku, bet iš šio pasiūlymo mes matome kylant į tam tikrą prieštaravimą, kurio, e, o tai lemtų tam tikrą dėlsimą, to mes taip pat nenorime. Jeigu tikrinimo iš vis nebus, tai e, prieiga, tarp valstybinė prieiga tarsi atsiveria automatiškai, neturėtume šį pasiūlymą naudoti tam, kad reglamente atsirastų spragos ar kad e, įtakotume, įtakotume teritorialumo principą. Teisė turėti ir paslaugų teikėjai, aišku, gali e, bandyti surasti susitarimų ir greta šio reglamento taikymo srities. Matome tokių pavyzdžių, tarkime, kriketo transliavimo teisų srityje. Muzikos elektroninių, prie, elektroninių knygų pramonė jau naudojasi tam tikrais e, instrumentais, priemonėmis, bet reikia suvokti, kad čia neina kalba apie perkeliamumą, o apie kitus dalykus, tokius kaip licenzijos ir taip toliau mes e, abejojame dėl aštuntos, e, aštunto pakeitimo, dėl naujų prievalių paslaugų teikėjams. Turime mes užtikrinti, kad įmonės lengviau galėtų prisitraukti vietos abonementus. E, 3b straipsnio sąrašas turėtų būti pakankamai lankstus, kad komisijai nebereiktų toliau kištis, todėl nematome poreikio deleguotėsiems aktams po trijų metų laikotarpio. Tai atveria reglamentą per nelik plačiai. Tai čia mm, mūsų tokie detalus būkštavimai. Apskritai pritartume pranešėjus. Uh, e, bendrajai pozicijai ir esame tikri, kad galų gale eventualiai mums pavyks susitarti. Dėkui dabar liberalų frakcijų vardu. E, Kaja Kalas, e, netikroji šešėlinė pranešėja. Dėkui. E, mes galime vieną kitą kitą pakeisti. E, pirmiausia, perskaitysiu jos pastabas ir paskui dar ir savo pasakysiu. Visų pirma, jį noriu padėkoti pranešėjui už, pranešėjui už e, projektą, nors turi ir tam tikrų būkštojimų. E, mes matome, kad kai kurie parlamento nariai konstatuojamuose dalyse yra įtraukę uh, tam tikrų politinių deklaracijų, pavyzdžiui, dėl teritorialumo, mano frakcija tam negalėtų pritarti, pavyzdžiui, antrajam pakeitimui. Toliau, atrodo, kad aišku, kad mm, parlamentas e, nusprendė labiau remtis tarybos, o ne komisijos pirminiu tekstu. Galiu pritarti tokiam požiūriui, nes tai paspartins ateities trilogo posėdžius. Tačiau uh, tarybos versijoje yra gana netobulų dalykų. Dėl laiko trūkumo e, susitelsiu ties pačia pagrindinė problema, tai yra e, sąrašas trečiame B straipsnėje, kuriame kalbama apie gyvenamosios vietos nustatymą. E, Pirmiausia, sąrašo idėja man visiškai nepatinka, bet jeigu jau jis būtų, tai reikia kuo mažiau e, intervencinių priemonių ir tikrinimas turi būti vienkartinis. Kai abonentas patvirtina gyvenamąją vietą, to turėtų pakakti. Gali būti priimtina e, tikrinti IP adresą registravimosi metu, e, bet mano frakcija už dabartinį tekstą balsuoti negalės. Toliau. Prieiga turi būti ribojama tik tai paslaugų teisėjams, o prie duomenų turėtų galėti prieiti tik tai turinio teikėjai ir jokios trečiosios šalis to daryti neturėtume, tad tame tarpe ir intelektinių teisių turėtojai. Sunku įsivaizduoti, kaip sunku būtų, jeigu kiekvienas iš e, intelektinių teisių turėtojų galėtų pri, turėti prieigą prie kiekvieno vartotojo duomenų. E, mūsų pranešėja galvoja, kad šis reglamentas neturėtų būti naudojamas kaip e, pakaitinis instrumentas kovose dėl autorių teisių. Neturime daryti žalos e, kūrybos pramoniai ir reagavimas į technologijos pokyčius iš pramonės ar uh, E, politikų pusės neturėtų tapti tam tikru nevaldomu kūju. Dabar keletą žodžių iš mano pusės, visų pirma dėl e, gyvenamosios vietos tikrinimo. Jau nemažai kolegos čia apie tai kalbėjo, bet svarbu taip pat neužmiršti, kad mūsų reglamentas turėtų atlaikyti ir ateities išbandymus Tad e, jeigu mes čia sąraše turėsime prievalės, kurios reikalautų nuvykimą į vietą ar, ar kažkokiu dokumentų skanavimą, tai nebūtų priimtina. E, e įmonės turėtų būti skatinamas naudoti elektroninės, o ne popierinės tikrinimo priemonės. E, E, kitas e, aspektas būtų paslaugų teikėjų IP adreso periodinis tikrinimas. E, IP adresas turėtų būti tikrinimas tik tai vieną kartą, kad klientai nebūtų sekami ir tai turėtų būti atliekama tik tai uh, E, abonento sutarties pasirašymo metu, o ne per patį sutarties laikotarpį. Iš GUE frakcijas nieko nėra, žaliųjų frakcija. Julija, žodis tau. Dėkui. Pone pirmininkė, manau, kad tinkama kryptimi einame su šiuo perkeliamumo pasiūlymu, ypač svarbu uh, neužmiršti proporcingumo principo, e, kad e, taisyklės nebūtų e, pernelyg sunkiai pakeliamos vartotojams ir paslaugų teikėjams. Šiuo pasiūlymu mes norime, kad teisėti pasiūlymai būtų patrauklesni vartotojams. Taigi mintis, kad reikia nustatyti kažkokį laiko terminą perkeliamumą, neturėtų būti teikiama, bet taip pat reikėtų labai aiškiai kažkaip sformuoluoti, kad kiekvienas asmuo turi turėti vieną nuolatinę gyvenamąją vietą. Dabar tie dalykai nėra visiškai aiškus. Jeigu žmogus važinėja iš namų į darbą arba dirba vienoje valstybėje, o gyvena kitoje valstybėje, arba galbūt turi dvi vietas, e, kur e, turi būtą, moka už komunalinės paslaugas ir praleidžia nemažai daug laiko. Todėl reiktų pamastyti, e, kokios būtų neigiamos pasiekmes pripažįstant tikrovę, kad žmogus dviejose vietose gali gyventi, kaip tai galėtų įtakoti šio reglamento veikimą. Turime užtikrinti, kad, e, kad tas pasiūlymas būtų tikrai e, patikimas, galbūt ne šimtų procentų e, atsparus piknaudžiavimui, bet kad jis e, nepriverstų asmens mokėti už turinį tais atvejais, kai antraip jis to daryti neturėtų. Taigi taisyklės turėtų būti funkcionalios, patrauklios vartotojams. Reikia taip pat ir tam tikrų saugiklių, kurie neleistų pernelyg apkrauti verslo arba kelti grėsmę vartotojų privatumui. Aš manau, kad turėtume stengtis pasiūlymą patvirtinti labai greitai. Reiktų klausti, ar nebūtų įmanoma laikytis e, komisijos pasiūlyto šešių mėnesių įgyvenimo termino, nes e, iš esmės buvo galvojama, kad šio pasiūlymo įsigaliojimas turėtų sutapti su tarptinklinio ryšio uh, E, mokesčio panaikinimu. Tad, e, kadangi šis reglamentas saliginai paprastas, gana paprastai įgyvendinti, mes turėtume užtikrinti, kad jis įsigalėtų kuo galima greičiau. Andrė Švab. Dėkui. Norėjau <laughs> atsimti savo pastabas. Ir trumpai tik pasakysiu, manau, kad susidurime su dilema, ponė Kalas kalbėjo apie tai, kad e, reglamentas turėtų būti atsparus ateities pokyčiams. E, e, kita kolegė sakė, kad reikia, kad jis būtų atsparus piknaudžiavimui. Mums reikia užtikrinti, kad e, nebūtų stengiamasi pakeisti autorinių teisų režimo, kuris egzistuoja Europoje, kad supaprastintų situaciją. Bet jeigu kalbame apie supaprastinimą, kyla klausimas, kaip įgyvendinti reglamentą, kad tuo pat metu galėtume e, laikytis ir esminių autorių teisų įstatymų prievalių. Taip, reikia atsižvelgti į jaunų žmonių gyvenimo būdą šiais laikais, bet reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų reikia mums elgtis taip, kaip čia siūloma, ar ieškoti sprendimo, kuris iš tikrųjų kažkaip nustatinėjo piliečių nuolatinę gyvenamąją vietą. Pavyzdžiui, man būtų sunku kažkaip e, įrodyti savo nuolatinę gyvenamąją vietą, kad galėčiau sudaryti sutartį su kažkuo. Galbūt e, savo elektros energijos sąskaitas galėčiau siūsti ar dar kažką, bet tikslės taisyklės e, nustatyti būtų labai sunku. Turiu prisipažinti, kad aš pats savo galutinės pozicijos nesu dar apsibrėžęs visais šiais klausimais. Ar dar kas nors norėtų tą temą kalbėti? Porą tik mano komentarų. Ir tas trijų dokumentų paketas, kurį mes gavome iš Europos komisijos apie perkeliamumą, apie vartotojų teisės ir skaitmeninį turinį, e, man atrodo, yra aiškiausias e, tekstas, aiškiausias dokumentas, kurio pagrindu mes galime dirbti. Bet akivaizdu, kad komisijos tikslas buvo leisti žmonėms kuo paprasčiau naudotis jų užsisakytų internetinių turinių keliaujant, nesukuriant kažkokių tai nenumatytų padarinių, kai yra ribojama daugybė visokiausių uh, siunčiamų uh, transliacijų turinio uh, ir žinome, kiek viskiausių apribojimų yra skirtingos valstybės narėse. Aš pati e, detalių negaliu aptarinėti, bet aš bandau prisiminti bendrą vaizdą. Vien tik tai pagal praėjusių metų duomenys tik 4 procentai e, abonementų bandė naudotis internetiniu turiniu užsienyje. Pusė sakė, kad ne, jiem, jiems yra nesvarbu, uh, to abonemento perkelimas į kitą valstybę. Jie tiesiog nori būti tikri, kad būdami savo valstybėje gali gauti gerą turinį. Taip, mes turime skatinti abonementų perkeliamumą į kitas valstybės, tačiau nepamirškime, e, kas yra mūsų žmonėms svarbiausia ir e, būtina pasirūpinti, kad nenukentėtų e, gaunamos medžiagos turinys savo gimtają kalbą ir panašiai. Manau, kad tai, mano nuomonė, yra apibendrina. Marko Zulo. Unless the commission would like to... No. Marko. Marko. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už labai naudingus pasiūlymus. Norėčiau tik priminti keletą gana aiškių dalykų, kad neliktų kažkokių nesusipratimų dėl tikrinimų. Tai, ką mes, ko mes siekiame, kurdami šias taisyklės, yra kriterijai, kurių pagrindų galėtume patikrinti gyvenamąją vietą. Mes neieškome, kaip to patikrinim, tie patikrinimai galėtų būti atliekami, neieškome priemonių. Uh, mes tarsi galvojame apie kriterijus, turėtų būti susijęti su telefono sąskaita. Telefonų sąskaitas jau daug metų gauname ir turbūt ateitėje jos neišnyks. Ir turbūt e, telefonų sąskaita e, galėtų išlikti vienas iš svarbiausių kriterijų. Prieš 50 metų ta sąskaita buvo popierinė, dabar turbūt ją gaunate elektroniniu paštu, ateityje gal dar kažkoks kitoks variantas bus, gal telefone gausite tą informaciją. Nesileisiu į uh, e, būtinybę uh, tikrinti automobilius, transporto priemonės, pavyzdžiui, kertant sieną. Bet aš manau, kad mes pasiekėm puikų kompromisą. Deleguotasis teisės aktas buvo įvertintas kaip naudinga priemonė, suteikianti mums galimybę e, kriterijus naujai įvertinti bendrame procese. Tai būtų iššūkis šiai verslo sričiai, vartotojų asociacijos taip pat įsitrauktų. Atskyrė tokius dalykus, mes turėtume suprasti, kad e, bijantieji, kad nuolat reikės peržiūrėti kriterijus, turėtų atsikratyti tokių būkštavimų. Taip nebus. Mes e, turime gana aiškiai ir konstruktyviai apibriežti kriterijus kriterijai nenurodo, kaip tiksliai tie patikrinimai turės būti vykdomi. Ačiū, ačiū už pasiūlymus. Thank you. So we'll... Ačiū. Taigi, e, dabar perėsim prie paskutinio klausimo, bet padarysim pertrauką prieš tai. We'll move on to the next item and then we'll take our... Perinam prie kito klausimo. Ir dar e, paskutinį patį klausimą pradėsim pusę septynių. Pusę penkių, atsiprašau. Dėl solvit klausimą pradėsim svarstyti pusę penkių. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tinklų ir informacijos saugumo direktyva tarybos pasiūlymo svarstymas. Andrės Švabui perduodu žodį iš karto. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, kolegos. Tenklo ir informacijos saugumo klausimas, informacijos technologijų, kaip mes sakome, vokiškai saugumas, jau yra susilaukęs daug dėmesio diskusijose, daug laiko tam skiriame. Aš pats 2016 metais atimą pradėjau uh, E, labai domėtis. Taryba tais metais priėmė sprendimą ir patvirtino kompromisą, kuris buvo patiktas antram svarstymui. Ta kompromisą mes kartu su taryba suderinome per pirmojo svarstymo procesą. Tai labai svarbus žingsnis, nes jis numato bendrosios rinkos patobulinimo būdų, užtikrinant tinklo ir informacijos saugumą, ypač kritiškai svarbioje infrastruktūroje. Yra buvę incidentų. Pavyzdžiui, Lenkijos avialinijos neseniai nuo to nukentėjo. Austrijos mobilaus telefono operatoriai neseniai buvo, turėjo paralyžuoti savo veiklą, nes um, programišiai įsikišo. Tokius incidentus reikia svarstyti, spręsti. Ir tikimės, kad mūsų pasiūlymai, kuriuos tikimės birželio, e, Liepos mėnesį patvirtinti, bus naudingi. Neseniai Prancūzijos televizijos transliuotojas TV5 taip pat nukentėjo. Žinoma, pačios valstybės narės turės nuspręsti, kurias sritis jūs įtrauks į šį teisės aktą, tačiau akivaizdu, kad tokiu būdu galime iš esmės pagerinti vidaus rinkos veikimą. Pranešėjai. E, pateikė dokumentą ir apie e, vieno skaitmeninio paslaugų tiekėjo koncepciją. Mes e, tą svarsime dalyvavom ir manau, kad problemas galime išspręsti pragmatiškai. Kitaip negu pačiose svarbiausiose infrastruktūros elementuose informacijos technologijų paslaugų operatoriai patenka į ypatingas aplinkybės. Jiems atsiveria galimybė viską svarsyti viską dirbti, daryti naujomis sąlygomis ir jie turi organizuoti reglamentuojančias, e, informuoti reglamentuojančias institucijas apie tai. Ne visos paslaugos tokiu būdu yra teigiamos. Informacijos visuomenės paslaugos turi būti apsaugotos ateityje. Mūsų komitetas, vidaus rinkos komitetas turės užtikrinti, kad tos paslaugos būtų teigiamas pagal bendros rinkos principus. Tačiau, kad galėtume pažengti į priekį, turėsime daugiau dar dokumentų tą temą parengti. Bet aš tikiuosi, kad kompromisas, kuris buvo parengtas pirmininkant Luksemburgui, bus patvirtintas. Aš norėčiau padėkoti Birgit Hat ir šešėliniams pranešėjams už visą suteiktą pagalbą rengiančiai sudėtingą dosiją. Nikola Dantį. Grazie, prezidentė, grazie. Ponas Dantė, ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū kolegai Švabui. Mes patenkinti šiuo dokumentu, nes pagaliau taryba prieimė formalų sprendimą. Mes jo laukiame. Nemažai laiko praėjo, kol kompromisas praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo patvirtintas. Gana daug laiko prabėgo, tiesą sakant. Ir mes džiaugiamės, kad pagaliau buvo pasiektas dabartinis rezultatas. Pasirinktas ženklus susitarimas pasiūlymų, kuris turi strateginės reikšmės Beveik kasdien spaudoje matome straipsnių apie būtinybę užtikrinti saugumą ir saugias e, pasaulinės sistemas. Piliečių saugumas šiandien priklauso nuo informacijų technologijų saugos. Jeigu aplinka bus nesaugi, tai turės e, papildomų padarinių daugeliu kitų sektorių. Pavyzdžiui, kalbant apie bendrą vidaus rinką, jeigu nebus saugus tinklo, elektroninė prekyba negalės būti saugi. Ogi žinome, kokią reikšmę dabar e, atlieka elektroninė prekyba, jie tik tai plėtosis. Vyriausybė savo paslaugas taip pat teigia internetu. Šis e, skaitmeninės bendrosios rinkos projektas yra labai didelis ir svarbus ir šioje direktyvoje tam skiriama daug dėmesio. Taryboje suderinta galutinė pozicija gerokai skiriasi nuo parlamento pirminio pasiūlymo, tačiau žinoma, e, galima siekti visuomet tobulybės. E, kadangi šis kompromisas yra geras, mes galėsime sukurti bendrasias taisyklės ir pagerinti bendradarbiavimą visoje Europos Sąjungoje e, saugumo ir žvalgybos rytyje. Dabar jau turime taisyklių, kaip valstybės narės galėtų aktyviai bendradarbiauti strategiškai ir operatyviai. Aš manau, kad tokį pasiūlymą galime tik sveikinti, ypač kai kalbam apie ypatingai svarbius operatorius. Taip pat matome, kad skaitmeninių paslaugų tiekėjai e, savo veiklą tik plės ateityje, todėl mes turime galvoti apie saugumo užtikrinimą visiems vartotojams, visiems piliečiams. Jie turi naudotis visomis pagrindinėmis paslaugomis internetu. Po to, kai bus balsuojama plenarinėme posėdėje, mes turėsime e, reikalauti, kad labai greitai būtų atnaujintas šis dokumentas ir tada galėsime investuoti į piliečių ir įmonių saugumą visoje Europoje. Dėkuoju pranešėjai ponui Švab ir visiems kitiems, kurie bendradarbiavo. Taip pat dėkuoju sekretoriatui ir visiems padėjėjams, kurie įdėjo labai daug pastangų į šią diskusiją. Tai yra techninio pobūdžio darbas. Reikia pripažinti, kad atlikta, lab, padaryta labai daug, todėl jiems ypatingai didelį ačiū sakau. Shadow. Aš pati ECR frakcijos šešėlinė pranešėja buvau. Kibernetinis saugumas man yra E, mūsų e, visuomeniai vis e, reikšmingesnis ir reikšmingesnis faktorius, nes jeigu saugumo nebus, bus labai dėlė grėsmė. Ypač, kai kalbam apie eismo kontrolę, energetikos tiklų kontrolę ar informacijos sistemas. Šis teisės aktas leis visoms ES valstybėms sukurti nacionalinių ekspertų grupės, kurios bendradarbiaudamos galės pasiekti geresnių rezultatų. Mes turime jiems padėti keistis geriausią praktiką, kada tai reikalinga, arba kai uh, uh, sauga bus užtikrinama uh, tarptautiniam subjektų, tarp valstybiniam subjektų. Ši diskusija buvo nepaprastai svarbi ir jautri. Mums visiems reikia daugiau saugumo, turime bendradarbiauti, bet tuo pat metu turime išlaikyti skirtingų valstybių narių kompetencijas, užtikrinant kiekvienos valstybės nacionalinį saugumą. Uh, Tas darbas buvo labai e, sudėtingas, bet sėkmingas. Ir aš labai noriu padėkėti pranešėjui Andrė Švob ir šešėlinių pranešėjų komandai, kurie dirbo nepaprastai uoliai ir parengė šį svarbų teisės aktą. Prireikia daug laiko, balsuosime rytoj, o paskui prasidės realus darbas. Tai yra gyvybiškai svarbis rytis. Joje bendradarbiavimas nacionalinių ekspertų lygmenių užtikrins mūsų visų saugumą, neprarandant nacionalinių kompetencijų. Taigi labai ačiū visiems, kurie šią temą dirbo. Ar yra šešėlinių pranešėjų? Aš noriu pasakyti, kad pono Antano Guogos nėra ir aš jo vardu noriu pasakyti, kad be jokių išlygų remiame didžiąją dalį straipsnių, kuriuos pristatė kolegos. Andrė Švob pasiekė susitarimo šio dosie, kuris mums yra priimtinas. Ar komisija ką norėtų pridurti? Ne? Taip, taip, pasirodo vis tik taip. Yeah. Uh, labai ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių Europos komisijos vardu. Mes didelė dalimi sutinkame su tuo, ką jūs sakėte. Šios dėrybos buvo labai sudėtingos ir mes labai džiaugiamės, kad rezultatas toks geras. Dabar laikas pasakyti ačiū už puikų bendradarbiavimą su parlamento komanda ir per Luksemburgo pirmininkavimą buvo pasiekta finišo linija. Dabar, e, po to, kai bus oficialiai šis dokumentas priimtas, e, turėsime pradėti e, realų darbą valstybių narių lygmenių, kad būtų išnaudotos šios direktyvos atveriamos galimybės. Labai svarbu, kad viskas, kas čia žadama, būtų įgyvendinta. Ačiū, balsuosime rytoj. O dabar 15 minučių pertrauka, nes mes šiek tiek anksčiau baigėme negu suplanuota. Komisijos ekspertai dar netėjo ir e, pusę, šeš, pusę penkių pradėsime diskusiją dėl Solvit. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht weiter. Leider hat die Vorsitzende gerade einen dringenden Termin. Dėja, mūsų pirmininkė staiga äh, gavo, turėjo eiti į kitus susitikimus ir paprašė, kad aš ją pakeišiu. Todėl aš dabar turiu ją pakeisti. Bet kokiu atveju aš buvau šiame posėdėje nuo pat pradžios ir tikiuosi, kad visi kolegos galės uh, E, susitaikyti su to, kad aš kalbėsiu vokiškai. Dabar periname prie darbo tvarkės paskutinio klausimo, tikrinimui skirtas laikas. Jūsų Europos patarėjas ir Solvit. Pakvietėme Europos komisiją atvykti į mūsų diskusiją. Delegacijos vadovas ir e, skiriaus vadovas, atsiparau, yra Lorang Žmų. Prašysiu jūs, ponė, ir, jūs, ponė, ir pristatyti šią temą mums ir pasakykite, ką jūs jau raštu pateikėte, kolegos po to galės padiskutuoti. And, uh... Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai ačiū, kad mus pakvietėte. Ypač džiaugiuosi, kad galiu atvykti čia ir e, pristatyti jūsų Europos patarėją ir Solvit. Noriu taip pat e, apgailestauti direktorius uh, E, subortinį vardu, jis yra GRO generalinio direktorato atstovas ir jis norėjo šia, ji norėjo šias problemas pati pristatyti, bet dėja dabar ji negalėjo atvykti. Ji pateikė prezentaciją apie bendrasis rinkos priemonės dar jau prieš kelis mėnesius, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį neklystu, ir po to ji e, įsipareigojo e, parengti trumpą video apie rinkos priemonės. Tas video dabar išplatintas jūsų komitetui. Gera naujiena yra ta, kad mes e, greičiausiai galėsime tą video e, turėti visomis 24 oficialiosiomis kalbomis gana greitai. Ir tai padės geriau susipažinti e, su šiomis priemonėmis. Ką mes norėtumėm e, priminti su šiomis bendromis rinkos priemonėmis, su Europos e, e, patarėjų ir Solvit. Mes siekiame, kad bendroji rinka veiktų praktiškai ir, kaip jūs puikiai žinote, ir mūsų komisijos narė Bienkovska apie tai kalbėjo, kai kalbėjo plenarinėme posėdėje gegužės mėnesį, e, kad imko pranešimas apie bendrą rinkos strategiją yra sveikintinas. Mes skiriame dėmesį realioms problemams ir strategija, kurią jūs rengiate, yra viena iš tikslinių iniciatyvų, kur leis išspręsti praktinės problemas ir kliūtis bendrojo rinkoje. Dabar aš norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl e, jūsų Europos patarėjų. Gera naujiena yra ta, kad ši organizacija švenčia savo 20-metį šiais metais. Ir ji buvo įsteigta 1996 metais. Daugiau negu 100 tūkstančių klausimų nuo pradžios savo egzistavimo ji atsakė. Tos klausimus teikia daugiausia piliečiai, bet e, taip pat ir labai daug mažų ir vidutinių įmonių. E, klausimai buvo apie asmens teisės, apie išplaukančias iš ES teisės, taip pat e, daugiau negu 60 teisės ekspertų visoje ES prisidėjo prie šios e, tarnybos veiklos. Per juos e, piliečiai teikia klausimus, atsakymas pateikimas dažniausiai per keturias dienas, maksimum per savaitę. Ši paslauga yra nemokama ir ji veikia visos, visomis 24 kalbomis. Dažniausiai buvo teikiami tokie klausimai. Socialinės saugumo teisės, pavyzdžiui, pensijos, e, išmokos e, šeimai, medicininės išmokos, taip pat leidimas gyventi, įvažiavimo procedūra, vizų klausimai E, profesinio kvalifikavimo, kvalifikacijų, diplomų pripažinimas, e, transporto priemonių registravimas, vairavimo e, pažymė, vairuotojo pažymėjimo pripažinimas ir panašiai. Praėjusiais metais, 2015 metais, jūsų Europos patarėjas atsakė 22 tūkstančius užklausų. Aš sakyčiau, kad tai yra standartinė užklausa ir tie tokie atsakymai yra pateikiami labai aiškia kalba, be žargono, suprantamai. Tokiu būdu paslauga yra ES sistemos žmogiškasis veidas. Taigi dabar mes turime maždaug 200 tūkstančių atsakymų į klausimus duomenų bazę ir e, be abejo tai suteikia labai daug informacijos apie vidaus rinkos veikimą, apie ES teisės taikymą valstybėse narėse, apie egzistuojančias spragas, lūkesčius iš ES piliečių ir įmonių. E, informacija duomenų bazėse yra suteikiama e, ir e, originalo kalba ir anglų kalba, todėl politikos kuriejai labai lengvai gali ją panagrinėti. Komisija vertina galimybės pagerinti reguliarų šios domenų bazės naudojimą. Keletas žodžių apie Solvit. Kaip jūs turbūt žinote, Solvit yra neformali e, problemų sprendimo priemonė piliečiams ir įmonėms. Ji susiduria su sungumais įgyvendinant ES teisės aktus. Jeigu e, iškyla problemų tarp dviejų valstybių narių, įskaitant valstybės administraciją, nacionaliniai Solvit centrai dažniausiai yra uh, nacionalinės administracijos dalis ir jie tarnauja kaip pagrindinė priemonė padėti pavieniams asmenims ir piliečiams pasinaudoti ES teisėmis bendrosiuose rinkose. Be to, taip galėtumėm išspręsti e, tarp valstybinės problemas, kai verslas, pažiūrėjau, yra perkeliamas per sieną. Todėl aš manau, kad tokiu būdu mes galime prisidėti prie ES pozityvaus vertinimo, tai yra papildoma priemonė užtikrinti, kad e, E, valstybės narės viską teisingai gyvenintų. Dabar tai jau tapo gana veiksminga priemonė, tai leidžia užtikrinti, kad bendroji rinka gerai veiktų. Todėl viena iš pagrindinių bendrosios rinkos strategijos iniciatyvų patvirtintų praėjusiu metu spalio mėnesį susidės būtent iš solvit stiprinimo priemonių. Tai yra vadinamojo išmaniojo bendrosios rinkos strategijos reikalavimų tenkinimo ramščio dalis. E, vasario mėnesį buvo parengtos išvados, konkurencingumo tarnyba kreipėsi Europos komisiją, kad būtų įmamasi e, skubių veiksmų įgyvendant Solvit. Ir Europos parlamento rezoliucija e, dėl pagerinto bendrosios rinkos reguliavimo turėjo būti įtraukta į svarstymų medžiagą. Taip pat ir bendrosios rinkos strategija. Europos komisija glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis ir užsienio pusėmis bandoma išsiaiškinti, kokiu veiksmu reikia, kad toliau būtų e, kuriama Solvit, e, išnaudojamas Solvit potencialas. Viena iš galimybių būtų išsiaiškinti bendrosios rinkos veikimo tendencijas ir iškylančias problemas, bandoma išsiaiškinti struktūrinės problemas, kas yra tos struktūrinės problemos. E, tie atvejai, kai E, sukūriamos sąlygos galimam pažeidimui. Trys pagrindiniai stiprinimo veiksmai yra numatyti. Visų pirma, galvojama supaprastinti, supagerinti Europos komisijos skundų nagrinėjimo procedūrą. Kitas dalykas - intensyvinti bendradarbiavimą su nacionaliniais solvi centrais. Kaip aš jau sakiau, didžiaja dalimi tai yra nacionalinių valstybių administracijos dalis. Ir trečias dalykas - skatinti paslaugos kokybę, kad uh, E, būtų visiškai tenkinami lūkesčiai. O dabar aš norėčiau dar trumpai pasakyti, kaip visa tai e, funkcionuoja. Kaip prisimenate, bendrosios rinkos priemonės įeina į bendrosios rinkos valdysenos ciklą, pradedant informaciją, paskui perinama prie teisinių konsultavimų, problemų sprendimų formaliai, administracinio bendradarbiavimo ir taip toliau. E, be abejo, vyksta labai glaudus bendradarbiavimas su visom, tarp įgyvendintas visas priemonės Europos e, patarėjų centras, jūsų Europos patarėjas dirba labai glaudžiai su e, kontaktiniais centrais ir užmėgsgami techniniai būdai e, skundams kartu nagrinėti. Solvit lygiai taip pat. Jeigu nacionaliniai centrai negali išspręsti problemos, jie gali kreiptis Europos lygmenį Ir lygiai taip pat e, jūsų Europos patarėjas, nesugebėdamas atsakyti į vieną į kitą klausimą, gali juos persiųsti solvit. Norėčiau pateikti keletą sėkmingų pavyzdžių, nes jų yra gana daug. Net yra parengta nedidelė knygelė, štai ją matote čia, e, solvit e, sėkmingi pavyzdžiai. Nuo 2014 metų jie renkami, bet išlieka aktualūs iki šiol. Ta pati ir apie jūsų Europos patarėją galime pasakyti. Galėčiau išvelgti keletą nesenų užklausų. Vienas Maltos verslininkas, kuris norėjo, norėjo steigti savo verslą už Maltos ribų ir jam reikėjo teisinių konsultacijų apie tai, kur mokėti PVM. Atsakymas jam buvo pateiktas, e, buvo pasakyta, kaip toliau elgtis, labai greitai e, jūsų Europos patarėjas jam atsakė. E, tai mes vadiname įgalinančiu atsakymu, nes jo dėka verslininkas galėjo žengti tolesnius žingsnius savo versle. Solvit irgi galėtume pateikti daug pavyzdžių apie profesinės kvalifikacijas. Pavyzdžiui, Solvit padėjo Ispanijos gydytojui, e, kad jo profesinė kvalifikacija per dvi savaitės būtų pripažinta Italijoje. Dėl laisvas menų judėjimo Solvit padėjo e, Bulgarijos konsultantų įsidarbinti Luksemburgė. Laisvas paslaugų judėjimas Solvit padėjo Portugalijos įmoniai e, dirbti Prancūzijoje E, teikti paslaugas Prancūzijoje. E, taip pat bandėme aiškintis skundų dėl diskriminavimų, registruojant automobilius, dėl e, užtikrinant medicinę apsaugą ir panašiai. Visą tai galite rasti mūsų brošiūroje. Baigdama galiu pasakyti, kad bendrosios rinkos priemonės pademonstravo, jog jos yra labai naudingos ir veiksmingos kad bendroji rinka veiktų praktiškai, todėl dabar mes stengiamės dar labiau sustiprinti šias priemonės pagal bendrosios rinkos strategiją. Taip pat aš norėčiau paminėti bendrosios, e, skait, bendrų skaitmeninių vartų vadinamųjų steigimą Gateway. Tai būtų piliečiams suburta sistema, tai būtų vieno langelio sistema, E, kur informacija, konsultacijos, atsakymai į problemas apie egzistuojančias vidaus rinkoje būtų pateikti vienoje vietoje. Tai dirbs visos ES, ta institucija dirbs visos ES mastu, e, skaitmeniniai bendrai rinkai, tą kuria pati Europos komisija. Mes e, tą projektą dabar tobuliname ir jūsų Europos patarėjais bei Solvit šiame projekte suvaidins labai svarbu vaidmenį. Tuo aš manau ir baigsiu. Žinau, kad galime tikėtis didelės paramos iš jūsų komiteto, aukšto lygio paramos, kad mano pristatytos priemonės būtų įgyvenintos ir labiau sustiprintos. Todėl aš iš anksto dėkoju už jūsų paramą ir už tai, kad manęs klausėtės. Ačiū. I'm sure members have questions. I, I'm... Aš atsiprašau, kad taip įsikišu. Uh, Jūs tam tikrą statistiką patikėte pradžioje. Aš tikėjusi daugiau statistikos jūsų pranešime iš komisijos pusės. Jūs pateikėte paskutinio ketvirčio ataskaitą, bet jūs nepateikėte statistikos. Pagrindiniai skaičiai, kuriuos aš pristačiau savo pranešime, jo pradžioje, kad nuo pradžius e, jūsų Europos patarėjo steigimo 2000 prašymų buvo išnagrinėta, praeisiais metais buvo 22 tūkstančiai klausimų. Galėtumėm ir išsamesnius skaičius patekti iš ketvirčio ataskaitos. Pavyzdžiui, pirmame ketvirtyje šių metų iš penkių 1769 e, atvejų virš 700 atvejų buvo, buvo įdomus atvejai, įdomus užklausimai. Mes įtraukėme juos į ataskaitą kaip pavyzdžius. Pavyzdžiui, apie 6000 klausimų buvo patikta pirmą ketvirtį. Jie yra išanalizuoti ketvirčio ataskaitose pagal e, temas, teminės antraštės ir pateikiama analizė ir tolesnė eiga atsakant į klausimus. Mes analizavome atsakymų pateikimų spartą ir čia galite rasti skaičių, statistikos. Pirmininkė, mano klausimas būtų toks. Žinoma, jūs daugiau gausite klausimų Solvit. Kiek užklausimų, kurie patenka į Solvent, kiek, kiek iš jų yra išsprendžiama? Ir ar yra kažkokios ypatingos sritis, kur kyla problemų? Ar yra konkrečių sričių skirtingose valstybėse narise, kuriuose kyla problemų? Ir jeigu taip yra, ką mes galėtumėm padaryti, kad padėtume, kad būtų ta tarp valstybinio lygių svarbi informacija. Nes ta informacija galėtų būti ypatingai naudinga. Taigi, ar yra tam tikrų problemų konkrečiose valstybėse narėse, ar yra problemų konkrečiose sektoriuose ir kaip mes galėtume padėti jas spręsti. Galbūt kiti taip pat turi klausimų. Dita, matau, linksi, prašau. Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tiesų Jūs galite pasikliauti mūsų komiteto parama, bet tuo pat, me, tuo pat metu mes e, prisėmėme atsakomybę, siekdami ištikrinti, kad tos priemonės būtų naudotojui patogios, draugiškos. Ar jūs klausot manęs? Gerai. Taigi, kad jos būtų patogios, lengvai prieinamos. Pernai iš tokį pat komentarą patikiau, kai aš asmeniškai lankiausi jūsų Europos patarėjo tinklalapyje. Nebuvo aišku, koks, koks yra, kokios yra sąsajos tarp atskirų tarnybų. Matome, kad yra e, pagerėjimo, bet mano klausimas yra, kaip padaryti vartotojui patogia, patogias naudoti tą sistemą. Kitas klausimas, taip, mes turime priemonės, jūs žinote apie jas, mes žinom apie tas priemonės, Bet ką mes galėtum padaryti daugiau, kad tos priemonės būtų labiau matomos platesniai visuomeniai? jeigu mes kalbame su žmonėmis čia, Briuselio burbulė, taip, žmonės tai supranta. Bet jau prieš metus mes aš, sakėme, kad negalime tai palikti vien valstybių narių rankose. Turime rasti geresnį būdą, kaip uh, skatinti, kaip skleisti informaciją apie tas priemonės, kad piliečiai žinotų apie jas. Mano klausimas, ką Jūs padarėte nuo praėjusių metų viešindamos tas priemonės? Lisa, ar turite klausimų? Andrės, turit klausimų gal? Komisija. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl Solvit sėkmės e, lygis atsakant į pateikiamus atvejus yra apie 80 procentų. O likę 20 procentų daugiausia tai yra tokie atvejai, kuriuos aš jau minėjau. Tai yra kažkokie struktūriniai klausimai, kai potencialiai yra pažeidžiama es teisė ir juos reikia iš, išanalizuoti išsameu. Dabar nes pastangos sustiprinti solvent Komisija stengiasi spręsti tas problemas, kurios nebuvo išspręstos per Solvit. Iš, išanalizuojant visas kitas galimybės tiek komisijoje, tiek dirbant kartu su valstybėmis narimis. E, Palaikomas dialogas tarp komisijos ir Solvit centrų, siekiant išsiaiškinti, ką galima toliau daugiau padaryti valstybių narių lygių, kad būtų galima ištaisyti situaciją, jeigu reikia ir adaptuoti, pakeisti teisės aktus, o taip pat dirbame ir atitinkamuose komisijos tarnybose, stengiamės rasti būdų, kaip spręsti struktūrinius klausimus, struktūrinės problemas. Dėl to, kad tos priemonės turėtų būti paprastesnės naudoti, labiau prieinamos Dėkuoju už šį klausimą, už tai, kad keliate klausimą ir apie sąsąją tarp skirtingų tarnybų. Mes dirbame taikydami kaskadinį požiūrį, tai reiškia, kad piliečiai ir verslo įmonės pirmiausia yra nukreipiami į portalą jūsų Europos patarėjas, jeigu tame portale negauna, neranda atsakymų, kur yra pagrindinė informacija apie teisės, tuomet yra E, nukreipiamas asmuo į patarėjus, jūsų Europos patarėjų, teisininkų grupę. Jeigu ir ten neranda atsakymo, tuomet nukreipiama į Solvit. Faktiškai šiuo metu mes dirbame naudodami dar labiau supaprastintą, racionalizuotą požiūrį, kad piliečiai ir verslo įmonės pirmiausia eitų per jo jūrą portalą, o paskui jau būtų nukreiptos į mūsų tarnybas. Esmė yra tokia, kad tikrai tam tikrais atvejais nemažai klausimų, kurie yra gaunami per jūsų Europos patarėjas tinklą, gali būti išsprendžiami būtent tuo lygiu, dėl to mes stengiamės tuos e, ryšius padaryti dar veiksmingesnius ir uh, dar paprastesnius naudotojui, tiek, tiek piliečiams, tiek verslo įmonėms. Dėl priemonių matomumo plačiai visuomeniai. Įdėta nemažai pastangų, skatinant, viešinant tas priemonės. Ieškome naujų modernių komunikacijos kelių per paieškos sistemų optimizavimą, per jo Europe portalą, siekiame optimizuoti. Kaip piliečių kyla klausimas, jis gali tą klausimą pateikti Google paieškos sistemoje ar kokioje kitoje paieškos sistemoje ir gauti atsakymą ar būti tiesiogai nukreiptas į jo Europe portalą. Ir faktiškai rezultatas yra gana veiksmingas, gana geras. Matome reguliariai augantį apsilankančių asmenų skaičių portale Jo Europe. Virš milijono lankytojų yra per mėnesį, daugiau nei 12 milijonų per metus ir nuolatos tas lankytojų skaičius auga. Tai yra gana veiksminga. Nemažai mes dirbame ir per Facebooką, per kitą socialinę žiniasklaidą, Twitterį ir kitą. Taip pat mes organizavome pokalbių portalą dėl profesinių kvalifikacijų, taip pat ir e, jūsų Europos patarėjų ekspertai dirba toje pokalbių svetainėje. Daugiau nei tūkstantis aktyvių dalyvių yra tame portale. Ir nemažai klausimų netiesiog yra palie, paliečiama ir per tai. Taigi ta priemonė taip pat labai sėkminga. Pateikiau jų mūsų pastangų pavyzdžių, siekiant tas priemonės padaryti veiksmingesnės ir geriau tikti paslaugas piliečiams ir verslui. Taip yra skirtingos auditorijos, skirtingi tikslai. Ir ta auditorija yra susijusi su mūsų pagrindėmis suinteresuotomis šalimis. ES lygių, valstybių narių lygių, įvairios organizacijos. Mes nemažai informuotumo didinimo kampanijų rengiame, rengiame konferencijas, įvairias prezentacijas. Taip pat plačiai visuomeniai mes taikome socialinės žiniasklaidos priemonės, tai yra turbūt primtimiausias kelias didinant informuotumą ir skatinant daugiau naudotis tomis priemonėmis. Ačiū. I was looking at your um, traffic lights of different countries. Žiūriu uh, į jūsų patiktus uh, duomenis įvairiose valstybėse narėse mm, dėl Solvit veiklos Ir jeigu kažkas yra negerai, jeigu raudona spalva yra tam, tikroje, tam tikram regione arba, arba valstybėje narėje, ką, kas tuomet būna, ko jūs imatės, kaip mes galėtume tokias problemas spręsti. Thank you, Indeed, uh... Ačiū, pirmininkė. Visada galima siekti pažangos ir gerinti. Mes stebime vis, visus, visas bendrosios rinkos priemonės per bendrosios rinkos suvestinę. Vadinamas šviesoforo principas naudojamas šviesoforo šviesų spalvų tose valstybės narise, kur raudona spalva mes skirime joms daugiau dėmesio. Yra vairios priemonės, jūsų Europos praėjas, Solvit, bet ir kitos bendrosios rinkos valdymo priemonės. Mes tuomet darome spaudimą, kai yra paskelbta rezultatų suvestinė. Šių metų rezultatų suvestinė netrukus bus paskelbta. Komisijos viduje tarp tarnybų dar vyksta konsultavimasis. Ir kai bus pasiektas sustarimas, bus paskelbta rezultatų suvestinė. Ir tuomet valstybėse narėse daromas tam tikro pobūdžio spaudimas Mes siekiame dialogo visų posėdžių metu, kai susitinkame su valstybių narių atstovais. Komisija reguliariai organizuoja susitikimus, solvai susitinka du kart per metus per įvairius seminarus su valstybių narių atstovais kartą per metus Briuselyje, o ant, antras kartas kažkurioje valstybėje narėje. Ir tai yra galimybė apžvelgti visas problemas ir jeigu yra kažkokių svarbių, reikšmingų problemų, galima išspręsti. Taip pat per jūsų Europos patarėjo tinklą galima e, tai spręsti. Jo Europe tinklus taip pat galima įvairius apmokymus renkti, stiprinti teisinės konsultacijas ir užbėgti už akių potencialiems sunkumams per kolegų daromą spaudimą mes galime e, tobulinti, gerinti situaciją. Bet, žinoma, mes pasirengę dirbti glaudžiau su šiuo komitetu ir ieškoti priemonių, kaip būtų galima dar labiau pagerinti informacijos skleidimą. Aš siūlau Jums pasikalbėti su sekretoriatų komitetu, kaip būtų galima kolegų spaudimos priemonę panaudoti valstybėse narse. Jeigu gaunate metinę ataskaitą ir matote, kad kažkokiuose valstybėse narėse yra neišspręstų problemų, tai reikėtų, kad visi parlamento nariai žinotų, kokioje situacijoje yra e, kiekvieno parlamento nario valstybo narė kad mes galėtume labai aiškiai gauti informaciją, kas vyksta kiekvieno mūsų valstybėje narėje. Nes mes pakankamai sėkmingai sugebame uh, išsireikalauti savo valstybės narės vyriausybės atsakomybę, atskaitomybę. Taigi prašau jūsų informuoti valstybės narės, Europos parlamento narius, kad jie žinotų, kas vyksta jų valstybėse narėse. Ačiū, taip, mes per komiteto sekretariatą pasistengsime organizuoti dvišalius susitikimus su Europos parlamentarais, kurie būtų suinteresuoti išsameu išnagrinėti šį klausimą ir padaryti, vadinai, kolegų spaudimą savo valstybėse narėse. Manau, kad jau baigėme posėdį. Rytoj pradedame posėdį pusę dešimtos.